If everybody can take a seat, please. Prašysiu visų susėsti. Pradėsime posėdį. Pirmasis punktas darbo tvarkėje. Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skirimas. EBI direktoriaus skirimas. Pirmiausia, bandomasis balsavimas dar kartą, nes Dabar jau kitoks narių skaičius, vien tik tai jako nariai salėje, taigi pradedame bandomą į balsavimą. Balsavimas baigiamas? Ne. Dar laukiame, kažko trūksta. Šešių trūksta. EPP dviems nariais per daug. Vienu EPP nariu per daug. Dar trūksta penkių žmonių. Balsavimas baigiamas. Bandomasis balsavimas baigiamas. Dabar siūlau balsuoti dėl Jerry Cross paskirimo kaip vykdomuoju direktoriumi. Balsavimas vyks slaptai. Pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 24 už, 27 prieš. Susilaikiusių nėra. Atmestas. Okay. So are we sure? Yes. Okay. Now we move on to the next vote, which is the appointment. Kitas balsavimas. Pedro Mačado paskirimas penkių e, metų e, laikotarpį bendros pertvarkymo valdybos nario, bendros pertvarkymo valdybos nario skirimas. Balsavimas pradedamas. Trūksta vieno balsuojančio žmogaus. Balsavimas baigiamas. 41 už, 6 prieš, 3 susilaikė, patvirtinta šį kandidatūrą. Toliau. Kitas skirimas. Jesus Surina, bendros pertvarkymo valdybos e, nario skirimas penkerių metų laikotarpiui, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 43 už 5 prieš 4 susilaikė patvirtinta šį kandidatūrą. Jande Karpentie, bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skirimas, penkerių metų laikotarpį, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Trisdešimt septyni už, vienuolika prieš, penki susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl CCP reglamento balsavimas vardiniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Keturiasdešimt aštuoni už, keturi prieš, vienas susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl Europos centrinio banko metinės ataskaitos 18 metų. Pranešėjas Kostas Mavridės. Pradėsime nuo pirmosios dalies teksto. Balsavimas pradedamas. Atsiprašau, sako pirmininkė, kas už? prieš susilaikė patvirtinta. A kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 59 už prieš susilaikė tvirtinam. 60 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. B kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 72. Už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta 31 balsų prieš. C. Kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 80 už, prieš, susilaikė, atmesta. 82 už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 už, prieš, susilaikė. Tvirtinam. Aštuoniasdešimt penki už, prieš susilaikė atmesta. D kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 93 už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. E kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. Dabar pereiname prie 129 pakeitimo už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Norima pasitikrinti, taip, prašome balsuoti. EPP vienu nariu per daug balsuoja. Vis dar vienu per daug. Dabar skaičius toks, koks turi būti. Baigiame balsuoti. Už 26 prieš 27 atmesta. 130 už prieš susilaikė atmesta. 131 už prieš susilaikė tvirtinam. Dėl antrosios subheading balsuojama, pradinis tekstas už, prieš sulaikė tvirtinam, F kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Šimtas keturiasdešimt pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. J kompromisas už, G kompromisas, atsiprašau, susilaikė tvirtinam. 147 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 148 už, prieš susilaikė atmesta. 149 už, prieš susilaikė tvirtinam. 152 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. H kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. į kompromisas už prieš susilaikę tvirtinam. 175 už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti. EPP vienu nariu per daug balsuoja. Baigiame balsuoti. už 17 prieš 32, 4 susilaikė atmesta. 177 už prieš susilaikė. Reikia dar pasitikrinti. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. J kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 184 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Atmesta 30 balsų prieš. 185 už. Prieš susilaikė atmesta. 189 už. Prieš susilaikė tvirtinam. 190 už. Prieš susilaikė atmesta. 191 už prieš susilaikė atmesta. 192 už, prieš susilaikė atmesta. 193 už, prieš susilaikė tvirtinam. 194 už, prieš susilaikė atmesta. 195 už, prieš susilaikė atmesta atmesta. 196 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 197 už, prieš, su, susilaikė, atmesta. 199 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar K kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Du šimtai aštuntasis už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta. 209 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 210. 210 už, prieš, susilaikė, atmesta. L kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar 221 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 222 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 223 už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 224 už, prieš, susilaikė, atmesta. 225 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. LA kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas W už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas M už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas O už, prieš, susilaikė, tvirtinam 242 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 243 už, prieš susilaikė atmesta. 244 už, prieš susilaikė tvirtinam. Kompromisas P už, prieš susilaikė tvirtinam. 253 už, prieš, susilaikė, atmesta. 254 už, prieš, susilaikė, atmesta. 255 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas Q už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 262 pakeitimas už, prieš susilaikė tvirtinam. 263 už, prieš susilaikė tvirtinam. Kompromisas R už, prieš susilaikė tvirtinam. 267 už, prieš susilaikė tvirtinam atmesta. 268 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 269 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Kolegos, prašome, aukščiau kelkite rankas, balsuojame. Baigėme balsuoti atmesta. Šis pakeitimas buvo patvirtintas Luisai. Kompromisas S. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas SA už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar pereiname prie 277 už, prieš, susilaikė, tvirtinam reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 281 už prieš susilaikė tvirtinam 282 už prieš susilaikė reikia pasitikrinti prašome balsuoti Baigiame balsuoti. Atmesta. 284 už, prieš susilaikė, tvirtinam. 285 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti atmesta. 287 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. T kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 292 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas U už, prieš, susilaikė, tvirtinam susilaikė tvirtinam. Dabar žodinis pakeitimas. Žaliųjų frakcija. Prieštaraujama Markusui, prašau. Dėl dviejų priežasčių mes balsavome dėl to paskutinio kompromiso ir iš kitos pusės labai sunku susigaudyti, kokias pasiekmes turi paskutinę minutę teikiami e, žodiniai pakeitimai, todėl mes nenorime dėl jo balsuoti. Mes e, nesame prieš patį pakeitimą ar jo turinį, tiesiog mes esame prieš tai, kad paskutinė akimirka yra balsuojama dėl šio žodinio pakeitimo. Kiek kolegų yra prieš? Kas prieš balsavimą? Daugiau nei keturi, akivaizdu. Turime judėti toliau. už prieš susilaikė atmesta. 300 už prieš susilaikė atmesta. 301 už prieš susilaikė tvirtinam. 302 už prieš susilaikė tvirtinam. 303 už prieš susilaikė tvirtinam susilaikė atmesta 304 už prieš susilaikė atmesta kompromisas V už prieš susilaikė tvirtinam 306 už prieš susilaikė tvirtinam 307 už prieš susilaikė tvirtinam atmesta. 308 už, prieš susilaikė atmesta. 309 už, prieš susilaikė atmesta. 310 už, prieš susilaikė atmesta. 311 už, prieš susilaikė atmesta. 312 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar 22 dalis dėl pradinio pranešėjo teksto už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar kompromisas į ilgoji už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas Z už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Kompromisas 2A už prieš susilaikė tvirtinam. 22 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas AB už prieš susilaikė tvirtinam. Dabar E konstatuojamoji dalis, pradinis tekstas už prieš susilaikė tvirtinam. Kompromisas AC už prieš susilaikė tvirtinam. 32 už, prieš susilaikė tvirtinam. 33 pakeitimas už, prieš susilaikė tvirtinam. 34 už, prieš susilaikė tvirtinam. AD kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. Kompromisas AE už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 43 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 Dėl 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 48 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. Periname prie nurodomųjų dalių, pradinis tekstas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas X už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Ketvirtoji nurodomoji dalis, pradinis pranešėjo tekstas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštoji nurodomoji dalis, praidinis pranešėjo tekstas, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Septintasis už, prieš, sulaikė, tvirtinam. Septintoji nurodėme dalis, pradinis tekstas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Aštuntasis už, prieš, susilaikė atmesta. Devintasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Dvyliktasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Tryliktasis už, prieš susilaikė tvirtinam susilaikė, tvirtinam. Dabar balsuosime dėl viso teksto su pakeitimas, žu, e, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti už 45 prieš patvirtiname dokumentą. Okay. Now we move on to the next point, which is a... Uh, Siūlau perėti prie kito balsavimo punkto. Tai yra Europos bankininkysės institucijos biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pradėsime nuo pirmosios dalies. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias Žodinis pakeitimas čia yra. Pono Epping. Ar kas nors prieštarautų dėl balsavimo už šį pakeitimą? Taigi kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Patikrinkime elektroniškai tą patį. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Penktasis toliau pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Pirminkė suklydo. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar 25. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Ar galime patikrinti elektroniškai? Balsavimą pradedame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 Atsiprašau, sako pirmininkė. Dabar bus 15. Taigi 15, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 toliau, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl 16 siūlome pasitikrinti elektroniškai, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 20. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl viso dabar dokumento vardinių balsų balsuojame, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 47 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Dabar siūlau pereiti prie biudžeto pat, įvykdymo patvirtinimo Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos. Pirmoji dalis, kas už, prieš, tiksliau pakeitimas pirmasis. Atsiprašo pirmininkė. Taigi pirmas pakeitimas dėl pirmosios dalies už prieš susilaikę patvirtinta. Antras pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Trečias pakeitimas kas už prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtas už prieš susilaikę patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti dėl penkto pakeitimo elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 28 už, 23 prieš. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Toliau septintas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Gerai. Dešimtą tikrinkiname elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 28 už, 17 prieš, 5 susilaikė. Dabar 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 13. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 15. Už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 22 už 27 prieš. Dabar dėl pirminio teksto, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar 16 pakeitimas, sako pirmininkė, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Visa kita atkrenta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais vardiniu būdu. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. 48 už, 3 prieš patvirtinta. Siūlau dabar perėti prie kito punkto biudžeto įvykdinimo patvirtinimas Europos vertybinių popierių rinkų institucijos. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvidešimt šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penktas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 13. Atsiprašau, 6. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. 7. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. 8. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. 10. Už prieš susilaiko. Reikėtų pasitikrinti, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta 24 už 24 prieš reiškia, kad nepatvirtinta šis pakeitimas. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dvyliktas, už, prieš, susilaiko patvirtinta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 14 už, prieš susilaiko patvirtinta. 15 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 16 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24. Dvidešimt trečias pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 25 24 kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 25 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar už visą pakeitimą su pakei... už visą pranešimą su pakeitimais pradedame ir baigiame balsuoti. 45 už 2 prieš patvirtinta. One minute and then we move to the next item. Viena minutėlė ir tada perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Konkurencingumo politika. Dear colleagues, please uh, get seated so that we can start. Kolegos, susėskite, kad galėtume pradėti. Atsitite. So thank you. We have now point... Ačiū. Dabar 23 darbo tvarkės punktas – konkurencingumo politika 19 metų metinė ataskaita. Pranešėja Stefanija Jonkorten, mūsų pranešėjai žodis penkioms minutėms. Prašom. Bonjour. Dėkoju pirmininkė, visiems laba diena. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir taip pat už indėlį į šį pranešimą. 335 pakeitimai buvo pateikti, labai džiaugiuosi, kad dirbau kartu su jumis dėl būsimosios konkurencijos politikos klausimų. Džiaugiuosi, kad komisaras pareiškė, jog konkurencijos principų pakeitime šio komiteto yra prioritetai. Labai džiaugiuosi dėl to ir taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad yra naujas konkurencijos komiteto direktorius. Jis mūsų visų puikiai pažįstamas, taip pat yra davai, e, dalis jo komandos Olivija Gersu. Mes turime pasiekę tam tikrą kon, e, konsensusą, kad reikia užtikrinti atitinkamą sąrangą mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad e, būtų užtikrinta žalėsis e, susitarimas, paktas mm, ir vieningos rinkos e, nuseklumas. Inta ir rinko taip pat dėkoju už nuomonės, e, būtinai atsižvelgsiu į tas nuomonės savo pranešime. Buvo kai kurie klausimai iškelti mano šešėlinių pranešėjų iš įvairių frakcijų. Pradėsiu nuo EPP, brangus Stefanai. E, suprantu, kad APP e nori, jog būtų užtikrintas santykių su trečiom e, valstybėm, kad būtų būtų užtikrintos vienodos žaidimo taisyklės, kad e, būtų užtikrintos tam tikros plat, vienodos platformos. Dabar daug yra nuostatų, e, kurių jau yra pasenusių, dėl vaistų, pavyzdžiui, išleista nuostatos 2008 metais, dėl skaitmeninės rinkos, visą tai reikia taisyti. Aš manau, kad bendradarbiavimo projekte viskas turi būti numatyta, mes turime dalyvauti visur aktyviai ir sąžininkai. Brangi Karmen iš SMD, labai džiaugiuosi, kad buvo 15 iš EPP SMD socialdemokratų pateikta. E, labai džiugu dėl to, E, konkurencijos e, taisyklės e, vystosi, dėl duomenų reikėtų pasižiūrėti, kaip užtikrinti daugiau bendradarbiavimo ir tarpusavio saveikiumo keičiantis duomenimis. Esu įsitikinusi, kad reikia pakeisti konkurencijos taisyklės Europos mastu, kad atsižvelgtume į konkurencijos dalykus, kai įmonės susitarė arba kai, kai tarpusavėje jungiasi ir panašiai. Taip pat mums reikia geriau suprasti e, įvairių modelių funkcionavimą, kad galėtumėm e, iškelti konkurencijos problemas ir pradėti veikti kaip galima anksčiau. Čia mes turime iš karto imtis tų priemonių eksante, kai um, um, tos įmonės e, atlieka savotiškų vartų vaidmenį. Ekspertai labai nemažai dirba e, e, dirbtinio intelekto srityje. Čia reikėtų irgi geriau įvertinti visas įmonių pateikiamas, pateik, pateikiamas nuomonės ir medžiagą Taip pat e, labai džiaugiuosi, kad generalinis konkurencijos direktoratas ir mūsų ekon komitetas taip pat pateikė savo e, įvairių minčių. Brangusis Venai, e, noriu palinkėti kuo geriausios sėkmės van der Leyen pasiūlytam žaliajam žaliajam susitarimui. Šios taisyklės turi būti suvienodintos su ES taisyklėmis, nukreiptomis į anglės dvideginio mažinimą bei klimato kaitos mažinimą. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į e, e, visą veiklą. Dėl guoja e bendrai paėmus, nežinau ar Čardas čia, man atrodo iš čia, kaip jau pabrėžiau, konkurencijos politika labai daug prisideda prie vadinamojo Green Deal vystimo, o taip pat e, prie vienodų taisyklių už taisyk, už, užtikrinimo, kad mūsų e, vieninga rinka būtų kaip galima vieningesnė ir nuseklesnė. Aš manau, kad reikia šią politiką, konkurencijos politiką vystyti, reikia jai pritarti, ji daug gali, tačiau visko padaryti ji viena negali. Norėčiau pasidžiaugti GUE, kad ji iškėlė tokį, tokią mintį, kad konkurencijos politika ne, nėra susijusi tiesiogiai su e, e, mokesčių sistema, nes mokesčių sistema yra nacionalinės teisės prerogatyva. <clears throat> Buvo kalbėta taip pat apie e, tam tikras geresnės e, mokestinės sąlygas, jų nustatymą tam tikroms įmonėms. E, komisaras jau parodė gerą valią, dirbdamas su tokiams įmonėmis kaip Apple. Aš manau, kad vis tik tais reikėtų mokesčius mokėti ten, kur vykdoma veikla ir Europos parlamentas jau balsavo dėl e, vieno pranešimo, kuris vadinamas CCCTB. Brangi Franciska, norėčiau padėkoti taip pat už tavo mintis išreikštas dėl e, Europos teritorijų esančių šalyse ir šiaip nutolusių teritorijų, kadangi tos teritorijos iš tiesų susiduria su didelėmis kliūtimis, kalbant apie tarptautinę rinką ir e, vietinę rinką nes e, su konkurencijos su, su konkurencijos dideliu e, e, bet didelėmis bėdomis keliamomis, kadangi konkurencijos konkurencija tose šalyse yra labai didžiulė. Taigi džiaugiuosi, kad jūs visi bendradarbiavote su manimi, brangus šešėliniai pranešėjai. Tik tikiuosi, kad ir toliau galėsime tęsti diskusiją ir išklausysime jūsų tikslesnių e, pastabų. Ačiū už įžangą. Dabar šešėliniai pranešėjai jums iki keturių minučių galiu paskirti Stefan Berger, EPP. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė 339 pakeitimai liudyja, kad šis pranešimas yra pagrindas tam darbui, kurį komisija planuoja nuveikti per ateinančius keletą metų. Pakeitimų gausa liudyja, kokia svarbi yra ši pirmoji konkurencijos ataskaita. Naujojojo kadencijoje tikrai džiaugiuosi, kad frakcijos aktyviai dirba pateikta daug įdomių pakeitimų ir visi jie pabrėžia, pasaulis pasikeitė. Konkurencijos politika, taisyklės dėl įmonių susijungimo ir turi būti aktualios ir turi paisyti tiek didžiausios, tiek IT įmonės. Stefani jau įvardino tai, kas svarbiausia. Šiai dienai turime savo atsakyti į klausimą, ar tos ribinės vertės galiojančios šiai dienai vis dar yra pakankamos. Lauksime įtemptų e, dėrybų. Mes matome, kaip skaitmeninėse rinkose vis daugiau yra gatekeeperių, pasikeičia rinkos struktūra, kaip yra tvarkomi duomenis. Tai klausimai, dėl kurių dar teks tikrai pasidėrėti. Kalbant apie bazinę strategiją, reikia apie tai diskutuoti, pozicijos žinoma gali išsiskirti. Bendrai pažymėsiu, jeigu mes norime stipriau perėti prie ex ante vertinimo, tai būtų prasminga viena ir kitai sryčiai, bet būkime atsargus, kad iš anksto nepadarytumėme per daug, bei nepasiūstumėme vienai ar kitai įmoniai klaidingo signalo. Problema yra ta, ar komisija iš karto turi pradėti veikti, ar turi pirmiau įvertinti atskirius ekonominius sektorius ir atskiras įmonės. Tai yra smulkmenos vis dėlto, apie tai diskutuosime per dėrybas. Iš principo pranešimas atsako į naujausius iššūkius ir problemas, belieka pasidžiaugti būsimosiomis dėrybomis bei susitarimu. Dėkui. Ačiū, ponė Bergerį, dabar socialistų vardu Carmen Gabriela Avram. Jums vėlgi iki keturių minučių. Uh, Stephanie, dear colleagues. Stephanie, kolegos, ačiū už jūsų pagalbą renkiant pirmąją konpranešimą man. Dėkui jums visiems, kaip sakiau, pristatant pranešimo projektą. Tai geras pranešimas, kuris tengiausi patobulinti ten, kur man atrodė reikalinga. Viliuosi, kad į tai bus atsižvelgta. Ačiū kolegoms, kurie parengė tokią gausybę pakeitimų. Stefanie kalbėjo apie duomenų naudojimo, koncentravimo problemą, kai kalbam apie rinkos koncentraciją, nes apie platformos vykdomas duomenų koncentravimus reikia kalbėti, tai juk gali turėti potencialiai neigiamą poveikį naujoms įmonėms, kurias bando patekti į konkrečią rinką ar sektorių. Aš bandžiau sustiprinti mintį, kad nėra nemokamų paslaugų mes brangiai susimokame už jie savo asmens duomenimis. Jie tapo šiandienos naftos ekvivalentu, tokiu Eldorado. Taip pat suvokė reglamentuotojai, kad baudos neduoda naudos, tai tiesiog papildoma išlaida, su kuria puikiai susitaiko technologijų gigantai mūsų pusės milijardo rinkoje, taigi reikia reglamentuoti ir reguliuoti e, šią sritį. Aš nežinau, ar vėliau pavyks susitarti dėl žodinio sustikimo, dėl duomenų rinkimo su veido atpažinimo technologijomis ir susijusiomis technologijomis. Po to yra pakeitimas, kurio, kuris ragina e, komisiją susigaudyti geriau AI technologijose ir pasitelkti reikalingų ekspertų, kadangi šios dirbtinio intelekto technologijos bus vis aktualesnės dėl neskaitmeninio sektoriaus, supermarketų, didžiųjų priekybos tinklų. Ir 295 pakeitimas dėl Rumunijos bankų, ar nėra kartelinio susitarimo grėsmės dėl uždarų e, ekosistemų kaip Apple pobūdžio ekosistemos ir taip pat e, rinkos savokos peržiūra, ką mes sveikinam baigdama noriu paminėti 310 pakeitimą. Aš norėčiau, kad vyktų aktyvesnės, e, aktyvesnės diskusijos tarp reglamentuotojų, neapsiribūtumėme mes tik uh, ekon diskusijomis, kreipiuosi ponę Vestakį ir pusės milijardo ES rinką net traktuotina kaip eilinis e, veikėjas ar eilinė rinka. Manau, kad diskusijos su komisare ir generaliniu direktoriumi būtų geras būdas pagerinti situaciją. Taigi, viliuosi konstruktyvus darbas su jumis visais šio klausimu ir viliuosiu, kad parengsime dokumentą naudingą mūsų vartotojams. Ačiū už pasisakymą. Dabar žaliųjų vardu e, Sven Gigold, kuris, kuris tikrai rengia ne patį pirmąjį pranešimą. Aš paprašysiu trumpai kolegės papirmininkauti. Ačiū. Ačiū, kad pranešime mes turime paminėtą žalėjį kursą, kaip mes jį įgyvendinsime yra svarbu, nes e, žalėsis kursas turės nemažą poveikį konkurencijos politikai, beje, komisija yra paskelbusi, kad kiekviena Europos taisyklė ir nuostata bus įvertinta pagal aktualumą žaliajam kursui, taip ir turėtumėme dirbti, manau, kalbant apie ex-ante stebėsenos problemą bei galvojant apie platformas ir užimančias plat rinkoje dominuojančią poziciją platformas, čia aš išvelgiu prieštaravimų ir ypač iš jūsų politinės šeimos yra prieštaravimų, Štefanai Berger, mane, man įdomu, ar CDU ar CSU partija laimės ir kuri yra ta tikroji pozicija. Aš tiesiog pažymėsiu, kad ex ante stebėsena nėra perviršinės valstybės galios naudojimas, jeigu mes turime oligopolinę ar net monopolinę situaciją. Ypač monopolijos atveju nematau priežasčių, kodėl eksantė stebėsena prieštarauja socialiai orientuotos rinkos ekonomikos principams. Taigi tai yra geras argumentas. Jeigu mes leidžiame monopolijai egzistuoti dėl vienokių ar kitokių priežasčių, kad pavyzdžiui neįmanoma užtikrinti tinkamos e, konkurencijos, nes yra toks didelis tinklo poveikis, kad gali veikti tik viena įmonė, tai bent jau tos įmonės paslaugomis besinaudojantieji turi būti ginami ir eksantė stebėsina čia yra naudinga. Beje, panašių minčių siūlo ir pranešėja. Skaitmeninėme pasaulyje Europa tikrai turėtų pagalvoti apie vieningos priežiūros institucijos sukūrimą. Mes nekuriame bendrosios skaitmeninės rinkos su 27 skirtingomis jurisdikcijomis. Ir tos jurisdikcijos nulems skirtumas priklausomai nuo nacionalinių aplinkybių. Tai nėra gyvybinga pozicija globalioje konkurencinėje padėtyje. Tai taip pat nepadeda sukurti skaitmeninės Europos pagal tradicinės socialiai orientuotos rinkos ekonomikos principus, todėl pasiūstumėme tikrai silpnų, stiprų signalą, jeigu pasiryštume sukurti vieningą Europos priežiūros instituciją. Baigdamas, noriu perėti prie pranešimo esmės ir baigsiu tokia mintimi. Kaip mes išspręsime klausimą dėl standartų skirtumų. Skiriasi mūsų standartai ir trečiųjų valstybių standartai. Ir atsakymas čia bus labai svarbus. Aš džiaugiuosi, kad mūsų pranešėja atkreipė dėmesį į tai. Aišku, Siemens Alstrom byla yra naujausias viso to pavyzdys reikalaujantis pokyčio, tačiau negalime nueiti per nelik toli Mes negalime atmesti, kad yra naudinga ir vertinga stipri konkurencija es viduje, kai kurios formuluotės eina per toli, nes mes patei, paneigėme pačią konkurenciją ir minti, kad įmanoma sėkmingai konkuruoti globaliame pasaulyje tik tada, jeigu nėra stiprios konkurencijos viduje. Aš Manau, kad tikrai nepadėsime įmonių konkurencingumui padėdami kažkaip ypatingiau vienai ar kitai Europos įmoniai. Aš sakyčiau, kad reikia analizuoti kiekvieną sektorių, kiekvienas įmonės situaciją. Taip, kai kurios taisyklės gali ir trukdyti globaliai konkurencijai, tačiau pats konkurencijos principas yra naudingas stipri konkurencija pagal vienodas taisyklės visiems yra naudinga. Kai kurie pakeitimai juda pernelik toli į tą pusę, nes teikia, kad konkurencija sąjungos viduje tarp Europos įmonių žlugdo mūsų pačių konkurencingumą. Aš sakyčiau, tai yra klaidinga kryptis. Todėl, rengiant kompromisus, bus būtina čia pasiekti pusiausvyrą. Dėkui. Okay, Thank you, Sven Giegold. So I'll... Ačiū Svenui Giegoldui. Manęs paprašė komiteto pirmininkę pavaduoti, taigi dabar ir žaidėja, ir teisėja būsiu. Na, o konkurencijos politikoje ko gero tai nepraeitų, todėl iš karto iš anksto už tai atsiprašau. Dabar žodis Franceska Donato, įdė vardu, keturios minutės, prašau. Kalbėtojo kalba be mikrofono. Is it okay? Okay. Ar dabar veikia? Taigi, aš sakiau, kad labai žaviuosi bendradarbiavimo dvasia, sutarimo e, dvasia, kad mūsų požiūriai dera tarp kolegų dėl šio e, pranešimo pakeitimų turinio. Aš taip pat pritariu tai pastabai, kuri ką tik tais buvo įsakyta dėl to, kad labai svarbu akcentuoti įmonių konkurenciją Europoje e, su tomis įmonėmis, kurios veikia ne Europoje. Iš tiesų man kartais pasirodydavo, kad šitos e, vidaus konkurencijos uh, E, normos standartai galėjo sužeisti tam tikras konkurencijos taisyklės, pažeisti konkurencijos taisyklės e, tartautinėje e, tarpėje su didelėmis įmonėmis, ten Kinijoje, nes Kinijoje daug mažiau griežtos taisyklės ir, sakykime, labai didelės subsidijas tiekia valstybė. Taigi, pasižiūrėti mums reikia, kaip su tomis e, su tomis ten taikomomis valstybėmis, e, valstybės e, taisyklėmis kovoti, kad mes nenukentėtumėme nuo Kinijos įmonių konkurencijos prasme. Kalbant apie konkurencingumą, Europoje visada reikės atsižvelgti į lygybės ir pusiausvyros principą, ypatingai kalbant apie bendrojo intereso apsaugojimą. Mes esame rinkos ekonomika, bet negrina e, rinkos ekonomika, todėl reikėtų pasižiūrėti į socialinius aspektus. Labai reikia atkreipti dėmesį į darbo vietas ir jų kūrimą. Aš taip pat nurodžiau, kad reikia saugoti nuo rinkos poveikio e, jaunas įmonės ir E, jaunus specialistus, kurie rizikuoja būti susirpti visi į didelės įmonės. Aš taip pat norėčiau pabrėžti savo pakeitimą dėl to, jog reikėtų atsižvelgti į kai kurių šalių didesnį konkurencingumą lyginantį su kitomis. Čia turiu omenyje visų pirma salas. Reikia toms saloms e, teikti valstybės paramą, e, kai investuojama tose šalise, nes paprastai konkurencijos požiūriu jos nukenčia, lyginant su kitomis šalimis, kad būtų homoniškiau, hom, homogeniškiau viskas visoje teritorijoje, kalbant apie konkurenciją. Mano nuomonė, šioms šalims reikia būtiniausiai leisti svarbesnį vaidmenį suvaidinti tokiuose sektoriuose, kuriuos galima pavadinti strateginiais. Taip pat reikėtų suteikti didesnį dėmesį valstybinėms įmonėms. Tai tokie aspektai, kuriuos aš iškėliau ir tikiuosi, kad mes galėsime visi dėl tų klausimų sutarti. Sorry, thank you, Francesca. Now I'm gonna... Ačiū, Franceska. Dabar žodis Rafael Fito iš EKR. Ar kas nors kitas gal iš EKR yra? Jeigu ne, tokiu atveju, manau, abri guė vardu. Prašau. Na, jeigu ne, tai tada visi pritarė šiam pranešimui ir viskas labai gerai tada. Dabar šiek tiek laiko liko spontaniškiams pasisakymams. Trys iš EPP, para, paprašė pasisakyti Aniko Giuri, Frances ir Andrė Švab. Minutė kiekvienam. Ačiū pirmininkė, ačiū Stefani. Aš pranešėja Inde komitete buvau paskirta. Dėl šios nuomonės keturis iš viso pastabas turėčiau. Pirmiausia, Svarbu, kad komisija įsikiša tam, kad užtikrintų vienodas e, taisyklės e, daugiašališkoje prekybos sistemoje, o tai mums labai svarbu. Ir būtent šį aspektą bandžiau pabrėžti savo teikiamuose pakeitimuose bei inte nuomonėje. Antras e, klausimas tai būtų pramoninė politika. Porą pastabų. Komisija siekia sustiprinti Europos pramonę, labai gerai, mes to džiaugiamės, tačiau tai nereiškia, kad konkurencijos srityje turėtume atsipalaiduoti ir tai nereiškia, kad MVI turėtume apleisti, nes jos didžiąją dalį BVP e, sudaro vis dėlto. Ir antra mano pastaba dėl pramonės, man atrodo, kad komisija turi atkreipti dėmesį į tai, kad MVI e, dabar susiduria su naujais iššūkiais, naujomis rinkomis ir e, kitais dalykais reikia MVI e, palankios aplinkos. Ir dabar Dabar dėl to killer accusations. Daug verslo įmonių, pavyzdžiui, WhatsApp ar Facebookas e, turi, turi įsigijimų politiką. Taigi dėl tų novatoriškų startuolių įsigijimų, e, tai neturėtume į tai žiūrėti kaip į grėsmę. Uh, thank you, Stephanie, and thank you for your work uh, on this file. Uh, Ačiū Stefaniu už darbą šiuo klausimu. Aš manau, kad uh, tinkama kryptis pasirinkta. Na, o aš dabar norėčiau kai ką dar papildyti. 13 dalyje kalbama, raginama komisija pabaigti savo preliminarų e, tyrimą dėl Apple, dėl Spotify ir raginama tai kaip, greičiau, kaip manoma greičiau padaryti mes kaip parlamentas neturėtume e, daryti spaudimo tyrimui, kuris remiasi teisinių skundų. Mes, manau, turime e, e, dalykus palikti sprendimui pagal nustatytas procedūras ir nereikėtų čia jokio spaudimo. Ir dabar, jeigu tyrimas nėra dar pabaigtas, man atrodo, neturėtume daryti jokio spaudimo. Mane labai domintų ir pranešėjas nuomonė šio klausimu. Taip, šiame pranešime yra puikių dalykų, tačiau kartu tai e, šiek tiek e, stebinančiai atrodo. Norėčiau paprašyti atkreipti dėmesį būtent į dabar išsakytas pastabas. Dėkuoju. Ačiū, Francesna. Andrijas, prašau. Ačiū, Stefani. Norėčiau pasveikinti ir padėkoti už puikiai atliktą darbą. Labai džiaugiuosi, kad kolega Stefan Berger puikių pateikimų, pakeitimų pateikė, kuriems aš pritariu. Vienas dalykas tik tai, kurį norėčiau papildyti. E, kolegoms pasirašiusiems po pakeitimu. E, norėčiau padėkoti už tai padaryti. O dabar štai ką norėčiau pasakyti. Daug įmonių, kurių neminėsiu atveju, nagrinėjome. Jau kolegė jas kai kurias minėjo. Aš tam pritariu. Tačiau dabar prieš tą įmonę e, buvo pradėtos trys komisijos procedūros ir jau didelės baudos paskirtos. Tačiau koks kyla pavojus. Jie gali dabar persimesti į bankų sritį, pavyzdžiui, JAV tai jau jie daro. Jie per konkrečius bankus teikia e, pasiūlymus vartotojams. Jie e, vartotojams netgi rekomenduoja tam tikrus bankus, e, atrenka juos. Aš manau, kad Europoje tokie dalykai negali vykti, todėl jau dabar turėtume aiškiai nurodyti, kad jeigu toks integravimas vyks kaip JAV toliau Europoje, tai tai bus neteisėta. Mes atsiliekame jau ir taip. Ir nepaisant to, kad įmonės um, už, sumoka didelės baudas, rinkos situacija vis dėlto niekada nebūna atkurta. 224 pakeitimas uh, turėtų būti įspėjimas komisijai būti budre. Ir jeigu čia nėra kitų alternatyvų, tai bent jau politinis pareiškimas bus tokiu atveju čia. Ačiū. Ačiū, Andrės. Ko gero, daugiau spontaniškai pasisakyti norinčių nebus. Kaip jau ir sakiau, komisijai atstovauja naujasis, naujai paskirtas generalinis direktorius Olivier Gerson. Galbūt jis norės pasisakyti porą minučių. Aš puikiai suprantu, kad porą minučių yra trumpas laiko tarpas, tačiau manau, kad jam puikiausiai pavyks tai padaryti. Taigi prašau, generalinį direktorių žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėje. Jeigu per ilgai kalbėsiu, tai sustabdykite mane. Na, pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad į Ekon komitetą dabar sugrįžau. Aš Žinau, kad ne vienas iš jūsų jau e, ilgą laiką čia dirba, aš ir pas dešimt metų čia lankausi. E, ir manau, kad pavyks puikiai dirbti ir šiuo klausimu mums toliau. Norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėliniams taip pat už parengtą pranešimą. Trumpai keletą komentarų. Gerbiamą pranešėją, dabar kalbėsiu prancūziškai, kad jums aiškiau būtų. Konkurencijos politika yra viena iš ES politikos sričių. Jos tikslai yra bendrieji ES politikos tikslai. Būtent todėl konkurencijos taisyklės turi būti pritaikytos ir prie ekonomikos pokyčių bei prie technologinių pokyčių, apie kuriuos jau šiandien pakankamai kalbėjome. Būtent todėl nuolatos taisyklės yra peržiūrimos. Konkurencijos politika yra tik tai viena iš konkurencijos ryčių, na, o konkurencijos e, atvejai ar bylos yra praktiškai jau vos neteisminiai dalykai. Ir čia reikalingos ir procesinės taisyklės, ir e, atitinkamų kitų taisyklių taikymas. Būtent todėl norėčiau pasidžiaugti E, dėl to, kad viena kolegė čia dabar skatino pernelyg nedaryti spaudimo atskirais atvejais. Angliškai pasakysiu. Konkurencijos politika yra politikos sritis, bet neturėtų būti pernelyg politizuojama. Mes dėkojame e, parlamentui už paramą tiek dėl teisinių standartų, bet taip pat ir išteklių mums reikia tvarkyti su rimtais iššūkiais, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, skaitmeninimas. Mes labai rimtai į tai žiūrime, žiūrime, kaip geriausiai pritaikyti savo taisyklės. Ir tai, aišku, žiūrime, kiek tai susijęs su sektoriniu reguliacija. konkurencijos taisyklės ir sektoriaus reglamentai ar taisyklės yra vienas kito papildantis dalykai, pavyzdžiui, komunikacijos, energetikos, transporto srityje. Na ir galiausiai, jau kalbu ilgiau nei dvi minutės, norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Svenas Gigaltas. Jeigu dabar nacionaliniai e, monopoliai dalyvautų pasaulinėje konkurencijos rinkoje, tai ko gero apie tai mes žinotume. Labai svarbu išlaikyti konkurencingumą Europos rinkos, pirmiausia, todėl, kad tai skatina inovacijas, mažina kaštus, e, taip pat vartotojai turi daugiau pasirinkimo, na, o trečias dalykas tai yra būtinas e, lygybės užtikrinimo elementas mūsų bendroje rinkoje. Be jokios abejonės neturėtume būti naiviais, turime pritaikyti taisyklės ir prie jurisdikcijų. Tačiau konkurencijos politika nėra ko gero pagrindinė e, re, reglamentavimui, yra galbūt ir kitų politikos sričių, kurios labiau tam tinkamos. Ačiū gerbiamasis generalinį direktoriau. Jūs dvigubai ilgiau kalbėjote, negu jums skirta laiko. Gal tai yra ženklas, kad naujosios nuobaudos, piniginės nuobaudos irgi bus padvigubintos ar kaip. Taigi, dėkoju visiems už diskusijas. Tai yra. Matome, kad situacija keičiasi. Aš kaip ir kai kurie kolegos esu naujokė čia. Tačiau pasakysiu tai, kad parlamentas turi imtis savo vaidmens, turi atstovauti piliečių, vartotojų, įmonių taip pat atsto, re, interesus. Ir čia vyksta diskusijos su komisija šio klausimu irgi 335 pakeitimai yra pateikti, kaip jau ir sakiau. Sudėtingas darbas, nes buvo ribota žodžių skaičius nustatytas šiam pranešimui. Taigi dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams, ačiū už diskusijas, kurios turbūt dar tęsis ir ateinančią savaitę. Aš džiaugiuosi, kad e, dėl daug ko čia galima sutarti mums visiems bendrai ir jau eksantė. Mūsų MVI turi aukti, duomenų vaidmuo čia pri, primintas pranešimo taikymo sritis irgi turi būti aiški. Čia nereikėtų apsiriboti vien tik tai konkurencija, reikėtų galbūt paminėti ar bent jau nepamiršti kitų sričių, kitų politikos sričių. Kai kurie iš kolegų irgi to pageidauja. Kaip kad sakė generalinis direktorius, konkurencijos politika yra tik tai viena iš politikos ryčių ES. Ji nėra izoliuota nuo kitų politikos ryčių. Čia reikia išlaikyti bendrosios e, rinkos vieningumą, negalima e, numatyti dvigubų standartų, turi būti vienodos e, taisyklės visiems. Na, o dėl to neimenšėjim gėdėjimo, tai tikrai galima surasti kompromisą, tam, kad nesusidarytų įspūdis, jog parlamentas daro spaudimą šiam procesui. Na, o pirmosius kompromisus bandysiu pateikti jau kaip įmanoma e, greičiau. Kita savaitė jau prasidės diskusijos. Na ir dar kartą visiems norėčiau padėkoti. O dar tik tai priminsiu, kad balsavimas e, ikon komitete vasario 17-18 dieną vyks, na, o plenarinis balsavimas numatytas e, kovo mėnesį. Nebepamenu tikslios datos, bet jūs tikriausiai e, esate tai pasižymėję savo kalendoriuose. Dėkoju visiems. Na, o dabar siūlau pereiti prie 24 punkto darbo atvarkė, tai yra metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos. E, 19 metų pranešimas tai yra, pranešimas Bask Eikaut iš Žaliųjų. Dabar žodis jums šešioms minutėms, kolega. Prašau. Ačiū. Gerbiama pirmininkė. Pažiūrėsime, ar man reikės tų šešių minučių. Jau antros diskusijos vyksta šiuo klausimu, tai yra Ekon komiteto teikiama nuomonė lyderiaujantis, vadovaujantis komitetas čia yra biudžeto komitetas. Tai galėtų būti tik tai nuomonė pavadinta, bet e, kita vertus tai yra pirmoji formali e, pozicija dėl EIB. Po visų EIB pokyčių. Taigi labai svarbus čia yra parlamento signalas šioje srityje. Būtent tai mes ir bandome padaryti. Du šešėlinių pranešėjų susitikimai vyko po teksto parengimo. Turėjome praeitais metais pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Labai naudingas buvo šešėlinių pranešėjų susitikimas. Aš norėčiau padėkoti visiems kitų frakcijų šešėliniams pranešėjams, kurie labai sunkiai ir konstruktyviai kartu dirbo tam, kad devinių kompromisų pasiektų. Iš 99 pakeitimų 9 kompromisai susidarė daug čia tų devynetų. Manau, kad e, kompromisai susiję su tuo, kad EIB turi tapti kaip ir klimato bankų. Taip pat yra kompromisų dėl MVI, dėl skaitmeninimo. Skaitmeninimas irgi labai svarbus klausimas. Finansavimo poreikis irgi yra atspindėtas kompromisiniuose pakeitimuose. Transformacija, pereimas prie ateities sprendimų tam tikrose regionuose paminėtas, tai čia būtų regionai tam tikri valstybių narių. Na ir taip pat dėmesys skiriamas skaidrumui, atskaitomumui, mokestiniai politikai ir pinigų plovimui. Tai tiek būtų trumpai apie tuos aspektus, kuriuos mes įtraukėme į kompromisus. Kaip jau ir sakiau, labai naudingos, vaisingos diskusijos vyko. Devini kompromisai iš viso susidarė, kuriuos palaiko didžiosios frakcijos. Ir manau, kad ši nuomonė susilauks stipraus palaikymo. Uh, ir tą nuomonę galėsime toliau perduoti biudžeto komitetui. Ir manau, kad um, ekon komitete ir balsavimas bus daug paprastesnis, nes e, tie kompromisiniai pakeitimai perima beveik visų individualių e, pakeitimų pasiūlymus. Ir manau, kad sklandžiai praeis balsavimas, nes visi klausimai yra apimti čia. Taigi Tikrai dėkoju dar kartą visiems šešėliniams, buvo e, įdomu išgirsti jų nuomonės. Ir lygiai taip pat, jeigu dar kolegų norinčių pasisakyti, mielai išklausysime. Pirmininkė, ačiū už jūsų tokį trumpą ir, ir veiksmingą pasisakymą. Dabar Francis Fitzgerald šešėlinė pranešėja apie P vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui, kitiems šešėliniams pranešėjams, tikrai puikų sustikimai vyko, aš pritariu pranešėjui, jau beveik pabaigtas šis failas. Na, aš dabar trumpai apie kelis pakeitimus infrastruktūros Europoje. E, tam reikalinga parama iš EIB. 19 metų investicijų pranešimas, ataskaita tiksliau EIB, e, nurodo, kad e, infrastruktūroms yra skiriama 1,6 procento ES BVP ir tai yra per 60 metų pats žemiausias rodiklis. Taigi, EIB čia gali didelį svarbų vaidmenį atlikti. Svarbų vaidmenį atlikti. Taip pat pakeitimas yra vienas dėl MVI e, paramos, paramos joms. Taip pat e, aplinkosauginis aspektas čia svarbu šioje nuomenėje. Mes jau dabar matome e, pokyčių EIB su tuo susijusiu. Džiaugiamės, kad EIB įsipareigoja finansavimą padidinti klimato veiksmams bent 50 procentų iki 25 metų. Ir iki 20 metų pabaigos taip pat bus įgyventinami susitar... įsipareigojimai susijęs su Paryžiaus susitarimu. Tas, e, ta teisinga transformacija taip pat bus finansuojama. Ir Aš e, labai e, tikiuosi, kad e, darbas su šiuo pranešimu turės teigiamų rezultatų. Labai dėkoju pranešėjui už konstruktyvų požiūrį. Puikiai vyko darbas, puikioje atmosfer, atmosferoje ir manau, kad ekon komitetas tikrai pasiūs labai aišku signalą kitiems. Ačiū, Francis. Na, o dabar SND vardu Ronas Fernandas. Ačiū. Labas rytas. Kolega Jokim Suster e, posėdėje negalėjo dalyvauti, paprašė perskaityti jo nuomonę. Taigi SND mano, kad trys dalykai čia svarbus. Kaip kad e, Jokim čia nurodė. Norime pabrėžti viešojo sektoriaus vaidmenį e, įgyvendinant finansavimo tikslus, kuriuos paskelbė komisija. Taip pat norėtume paprašyti komisijos atkreipti dėmesį į tai, kad ES e, fiskalinės taisyklės e, turėtų pakelti viešų investicijų lygį Europoje. Antras dalykas, taip pat norime pabrėžti, kad labai svarbu tas papildomumo faktorius EIB finansuose. Lygiai taip pat reikia užtikrinti geografinį investicijų balansą. Na ir galiausiai norėtume sustiprinti parlamento vaidmenį, norėtume supratimo memorandumo tarp EIB ir Europos parlamento tam, kad būtų sustiprintas dialogas. Ir tai čia galėtume parengti dokumentų atitinkamų. Mes e, manome, kad taip galėtų būti parodytas aiškus signalas iš parlamento dėl pageidavimo bendradarbiauti. Dėkoju. Renew vardu. Ponas Puslarų, jo nėra. Gal iš Renew kas nors kitas? Ne. Nieko nėra iš Renew salėje. Jessica Stigrut iš EKR. Irgi nieko nėra. Guja, Guja gal turite atstovų? Irgi ne. Taigi dabar vienas spontaniškas pasisakymas Eniko Gūri. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš labai trumpai vieną dalyką norėjau papildyti. Svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą žaliajam kursui. EIB ir teisingos transformacijos mechanizmo ir trečiajame ramstie reik, tai numatyta. Teisinga transformacija, ta teisinga žodis turi būti akcentuojama. EIB reikia e, specialiųjų paskatų, reikia atsižvelgti į nacionalinius, regioninius faktorius, nei vienas regionas ar valstybė negali būti palikti už borto tos žaliosios teisingos transformacijos procese. Ir manau, kad pranešėjas sutiks su šiuo pasiūlymu. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjui baigiamosiams pastaboms jeigu nebus norinčių daugiau spontaniškai pasakyti. Prašau, pranešėjau žodis jums. Ačiū. Ačiū kolegoms už pasisakymus, už diskusiją. EPP ir SND kolegų nuomonės yra atspindėtos kompromisuose. Stipriname EIB svarbą, jo vaidmenį, finansuojant žalę į kursą. Taip pat remiame EIB tikslą tapti klimato banku, bet lygiai taip pat mes pabrėžiame viešų investicijų poreikį, tai yra atspindėta. Na, o dabar tas teisinga, ta teisinga transformacija, tai irgi yra viename iš e, kompromisinių pakeitimų. Mes pabrėžiame, kad yra skirtumų tarp regionų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Taigi tai irgi jau yra kompromisuose. Mes ilgai diskutavome apie tai, kaip padidinti atskaitomumą EIB, kuris yra labai svarbus, kaip kad sakė kolegos. Aš manau, kad kompromisuose tai irgi yra akcentuota, kaip kad tai siūlė SND šešėlinis pranešėjas. Na, o dėl MVI, kaip kad ponė Fidžeral sakė, labai svarbu uh, užtikrinti, kad MVI irgi gautų EIB paramą. Viename iš kompromisų irgi apie tai kalbama. Aš manau, kad visa tai, kas šiandien buvo išsakyta, jau buvo aptarta šešėlinių pranešėjų sustikimuose ir yra atspindėta kompromisuose. Kaip jau ir sakiau, balsavimas e, tikrai turėtų būti sklandus dus ir paramos plačios turėtume susilaukti prieš šią nuomonę perteikiant biudžeto komitetui. Taigi, dabar nekantrai lauksiu balsavimo. Ačiū. Ačiū, ponė pranešėjau. Pabaigai priminsiu laiko terminus. Balsa, balsuosime vasario 6 dieną, o plenarinis balsavimas numatytas kovo mėnesį dėl šio klausimo. Ačiū. Na, o dabar pirmininko kėdę perduosiu kolegai. So we can start. 25 darbų tvarkės punktas, metinė ataskaita dėl e, bankų sąjungos 19 metai, pranešėjas Pedro Markės socialdemokratų frakcija. Šešias minutės jūsų įžanginiam pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Viliuosi, kad man nereikės tiek laiko. Antrą kartą pristatau šį pranešimą komitete. Pamenate, kad prieš dešimtmetį sąjunga susidurė su didelė krize. Galime nesutarti dėl krizės priežasčių, bet sutarėme, kad tai buvo didžiausia krizė po antrojo pasaulinio karo, didžiulės ekonominės, socialinės pasiekmes, jos e, buvo baisesnės negu mes net galėjome įsivaizduoti. Buvo išpolis prieš valstybės ir polimas e, prieš eurą tęsėsi net porą metų. Kaip žinote, čia labai svarbi yra banko ir banko sistemos situacija kai kas gali sakydavo, kad prastas bankų sistemos funkcionavimas sukėlė krizę, kiti sako, kad finansinė sistema pradėjo kriziai išplisti, nukentėjo gausybė žmonių, dėja Europos atsakymas užtruko, pasimokėme iš krizės, pasimokėme, kad euro sukūrimo pobūdis skatina makroekonominį disbalansą, mes norėjome išvengti sisteminio šoko, kūrėme priemonės to išvengti, pinigų sąjungoje egzistuoja didžiulė tarp finansinių sistemų priklausomybė tarpusavyje, visa tai įrodė, kad reikia gerai veikiančios bankų sąjungos, ir mes sugebėjome išmokti, kad bankai gali žlugti, tačiau žlugantis bankai, ypač didieji, išrašo sąskaitą mokesčių mokėtojams. Mes nenorime, kad tokie dalykai kartotųsi. Šios krizės pamokos paskatino imtis reformų, tačiau po to grįžome prie kasdienybės, valstybės išėjo iš krizės, užimtumas išaugo, ekonomika auga, tačiau nepamirškime, anksčiau ar vėliau sulauksime naujos krizės ir reikia padėti Europai pasirengti. Problema yra ta, kad yra nesutarimų, kurie blokuoja pažangą. Ir tai, kas turėjo būti baigta, vis dar tebe rengiama. Šios e, ataskaitos tikslas įsiklausyti į svarbiausių institucijų poziciją bei sukurti konsensusą parlamente. Konsensusą, kuris leistų pasiekti kompromisą, įgalinantį užbaigti reformą, užmerkti akis nėra išeitis, problemos neišnyks, jeigu apie jas nekalbėsime. Mes žinome, kad Bankų sąjunga kartu su Edis, indėlių draudimu ir bendra pertvarkymo valdyma yra trys svarbus ramščiai, krizės poveikis buvo didžiulis, neapsimeskime, kad viską išanalizavome ir išmokome. Nekarta įvairiose klausimuose buvo keliamos problemos dar prieš parengiant pirmąjį pranešimo projektą. Aš ir šešėliniai pranešėjai klausėmės, tai ką sakė ekspertai, reikia baigti kurti bankų sąjungą ir tai yra šios ataskaitos esmė. Aš labai džiaugiuosi šešėlinių pranešėjų, kitų kolegų pakeitimais, būtinai juos atsižvelgsiu. Jau vyko pirmasis konstruktyvus tikrai šešėlinių pranešėjų susitikimas, tolesni taip pat viliuosi vyks konstruktyvioje atmosferoje, pasieksime kompromisą. Ačiū Jums visiems, ačiū šešėlinėms ir jų komandoms už pagalbą, bei dėkui sekretoriatui už jų indėlį, bei tęsime darbus, kurių dar liko nemažai. Ačiū. Ačiū Jums už įžanginį pasisakymą. Šešėliniai pranešėjai Danuta Hubner, EPP frakcija. Jums trys minutės. Ačiū tikrai daug, būkštavau, kad bus dar mažiau. Ačiū Pedro Markeš. Dėkuoju ne tik dėl to, kad įprasta sakyti ačiū kolegoms, bet ir dėl to, kad jis su sekretoritu suorganizavo tikrai įdomių klausimų, dalyvavo be ne visos suinteresuotosios pusės, kažkiek susijusios su bankų sąjunga. Mes uh, galėjome gerai susipažinti su situacijos vertinimu, tai buvo nepaprastai naudinga bei tikrai puikus pavyzdys, kurio galėtų pasinaudoti kolegos rengiantis kitus pranešimus. Ačiū visiems kolegoms, ne tik šešėlinėms pranešėjams, bet visiems, kurie pakeitimais prisideda prie mūsų diskusijų, išplėtė mūsų požiūrį į situaciją. Šis pranešimas atspindi ankstesnių pranešimų stilių. Mes žiūrime į tai, kaip vystosi bankų sąjunga, nes tai padeda identifikuoti iššūkius ir kliūtis. Kaip sakėte, tai tiesiogiai susiję ne tik su trečiuoju ramščiu, bet ir kitu, kitais spręstinais klausimais susidadro toks bendras įspūdis, kad institucijos sukurtos po krizės išlaikė naujausių išbandymų iššūkį, bet turime žiūrėti į ateitį ir sugebėti tinkamai pasirenkti ateinančiai kriziai. Kai kuriais klausimais jau kaip ir pavyko susitarti, rasti bendrąjį požiūrį. Kompromisų jau yra, galvočiau, kad toliau dirbsime, konstruktyviai sutarėme, kaip svarbu užtikrinti, kad žlugus bankams nebūtų nuostoliai dengiami iš mokesčių mokėtojų kišenės. Įdomu bus tinkamai verdinti galiojančius instrumentus, ar jie yra pakankami. Taip pat yra konsensusas dėl sąlygų Europos finansų sektoriaus pelningumui ir gyvybingumui. Žvelgėme į tai, kad ir egzistuoja žemų palūkanų aplinka, kyla nauji pavojai, prastos paskolos, pokyčiai čia išlieka aktualūs Taip pat žvelgėme į tą tradicinę dilemą tarp rizikos mažinimo ir rizikos pasidalimo. Čia jau artėjame prie pusiausviros. O neatsakytas klausimas lieka toks, kaip reikia ir kokios reikia EP politikos kuri padėtų sąjungai tinkamai reaguoti į asimetrinius sukretimus. Sprendimo dar nėra, bet ieškome jo. Greta to, žinoma, yra ir daugiau neatsakytų klausimų. Viliuosi, kad darbus baigsime laiku bei sėkmingai viską vainikuosime balsavimu. Ačiū Jums. Ačiū Danuta. Renew šešėlinės pranešėjas Billy Kelleher. Ačiū. Ačiū Pedro Markės už jo darbą, už visą tai, kas buvo padaryti. Frakcijos, aišku, suvokė, kokie yra iššūkiai, kalbant apie bankų sąjungą. Teoriškai apie juos kalbant spręsti lengva, tačiau kai pradedame apie praktinius politinius dalykus kalbėti, valstybių in, in, narių interesai išriškėja, sprendimai tampa sudėtingi, mes turime užtikrinti sažiningumą, bankų sektorėje tą turi sustiprinti priežiūrą ir kontrolę, tačiau nepamirškime, ko, koks yra banko veiklos tikslas būtent pasiūlyti kapitalo realiai ekonomikai, kad žmonės galėtų pasiskolinti už protingas palūkanas, tai liečia mokesčių mokėtojus, patį verslą, jeigu viskas pasisuka netinkama kryptimi. Taigi turime pažiūrėti, kokias rekomendacijas pasiūlys parlamentas. Tikrai susitarti nebus lengva, akivaizdu, kad nėra bendros bankų rinkos. Bankai orientuoti į atskiras valstybės narės. Po krizės bankai dar labiau atsiribojo nuo tarp valstybinės veiklos ir tai yra problema. To priežastis keliariopos. Mes turime daugiausia nacionalinę priežiūrą, ne europinę bankai prižiūrimi iš valstybės narės. Į tai privalu pasigilinti. Mes turime peržiūrą bei pertvarkymą, bet šie darbai iš esmės atliekami valstybės narės lygių. Atitinkamai bankai nenori imasi europinio lygio veiklos. Sakyčiau, tai yra problema, O mm, didžiausia yra, kaip apsaugoti mokesčių mokėtojus. Ir tai yra valstybės skolos problema, būtent kad bankų ir valstybės skolos ryšys. Ta ryšį reikia nutraukti. Čia jau prireiks uh, politinės valios, bet išsiskiria valstybių narių ir politikų bei partijų nuomonės, kaip tą padaryti. Uh, Mes regėjome, kad e, rinkai ir ekonomikai grėsia žlugimas, nes jeigu pradeda strikti bankų sistemą ir ją gelbėjame valstybės skola arba valstybės skola tampa nevaldoma. Bankininkystė yra ir moralės klausimas. Reikia užtikrinti tinkamą kovą su pinigų plovimu, čia reikia tinkamų teisės aktų, tačiau tyrimus atlieka pačios valstybės narės. Taigi reikia stiprinti kovą su pinigų plovimu. Beje, mes negalime tikėtis, kad rizikos pasidalymas taps kasdienybė, jeigu bankai ir mokesčių mokėtojai Europoje bus taip glaudžiai susiję, kad mokesčių mokėtojas turės dengti banko patirtus nuodėlis. Edis yra didžiausias, didžiausia problema iš visų trijų ramščių, tokia išskirtinė. Mes pasistumėme į priekį mažindami riziką, tačiau liko dar daug nesakytų klausimų dėl rizikos pasidalymo. Baigiant, galiu apibendrinti, kad dirbdami, diskutuodami, su Pedro Markės pagalba pasieksime vienokį ar kitokį konsensusą ir kad tas konsensusas bus pakankamai gilus bei paskatins kitas es institucijas reaguoti į parlamento rekomendacijas. Taigi ačiū visiems už darbą, dėkui. Ačiū Jums, ponė Keleri. Dabar žaliųjų frakcija Ernest Urtas, mūsų šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ačiū parengta pranešimo projektą. Manau, kad pirmasis šešėlinių sustikimas jau parodė, kad įmanoma dauguma. Aš norėčiau išskirti keletą dalykų po finansų krizės. Daugelis mūsų finansinio reglamentavimo dalykų turėtų padėti užkirsti neatsakingą finansų sistemos veikėjų iššūkį, tačiau yra ir problemų. Yra pavyzdžiui savoka bei institucija per didelis, kad šlugtų. Tai yra didžiulė problema. Pastarysiais metais mes pasistumėjome rizikos mažinime mūsų rinkose, turime pertvarkymo sistemą, bet rizikos pasidalymas yra beveik įstreikęs, o čia tikrai reikia pažangos, jeigu mes norime stiprios ir gyvybingos bankų sąjungos. Sakyčiau, apie tai ir turime diskutuoti, tą turime pabrėžti mūsų pranešime. Šiandien mes balsavome dėl naujų asmenų paskirimo EIB ir, ir ESB ir čia jau pasigėščiau lyčių balanso, nors taryba žada ir darė tą ne kartą. Aš mat, Manyčiau, kad paskutinį kartą mūsų parlamentas gali pritarti tokiems išimtinai vyriškiams paskirimams. Ir aš manau, kad trumpiai sąrašai, kur yra tik mm, vyrosi, yra neprimtini. Mūsų frakcija pabrėžia būtinybę užtikrinti tvari, tvaro finansavimą. Šiandien balsavimo dėl taksonomijos, tai yra svarbu. Tuo pat metu mes norime ir tos e, papildomos taksonomijos, kurios dar neegzistuoja. Mūsų frakcija siekia užtikrinti vartotojo apsaugą finansų sektorė. Ačiū šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai, kad atvirai žiūri į tokių nuostatų pateikimą 31, 32, 165 pakeitimą liudyje apie skandalingus nusižengimus bankų prieš vartotojus. Mes norime apsaugoti žmonės, kurie skolinasi būstui ar vartojimui ir yra pažeidžiami ir dažnai e, turime e, galvoti apie stipresnį jų apsaugą, ypač jeigu pereinama į skolinamasi iš antrinės rinkos. Taip pat reikia stiprinti kovą su pinigų plovimu ir apie tai atskiras punktas. Mūsų 172 pakeitime mes raginame geriau reglamentuoti uh, šešėlinės bankininkystės pavojus, nes ekspozicija čia vis dar yra didelė, prisimta rizika neproporcinga, neproporcinga ir čia reikia geriau reguliuoti sektorių. Apibendrinant galiu konstatuoti, kad čia tikrai mes turime gerą pagrindą susitarimui, tiesiog reikia kai ką dar patobulinti. Ir būtų tiek, ačiū. Ačiū už jūsų pasisakymą. ID frakcijos vardu, ar kas nors norės pasisakyti? Ne. Tada Derk Epping, EKR frakcija, jis čia šešėlis pranešėjas. Ar EKR vardu bus norinčių pasisakyti? Ne. Dabar Martin Širdevan Gue frakcijos šešėlinis pranešėjas. Matau, esate salėje. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už tikrai konstruktyvų darbą, kuriuo pasižymėjo visas darbo procesas. Tai yra svarbu, jeigu pasieksime didžiausio konsensusą visais klausimais, tai bus gerai. GUE NGL kol kas apsiriboja konkrečiais pakeitimais toms rytims, kurios akcentuotinos pranešime. Pažymėčiau, kad mūsų nuomonė bankai po finansinės krizės neišsprendė visų struktūrinių problemų, kai kurie sprendimai padaryti, prevencijos yra, tai yra gerai, judama teisinga kryptimi, tačiau prasidėjus naujai kriziai, nemanau, kad pertvarkymo mechanizmai ir kitos pagalbos priemonės yra pakankamos, būkštaujame, kad už naują krizę vėl turės susimokėti mokesčių mokėtojas, todėl mums gyvybiškai svarbu išspręsti per didelis, kad žlugtų problemą. Yra bandymai tą daryti, sveikiname, bet norėtumėme čia daugiau kažko be sektoriaus e, mažinimo didėjų žaidėjų skaldimo reikėtų bandyti įtraukti ir viešąjį sektorių, viešuosius institutus, reikėtų būtent jiems skirti didesnį dėmesį. Būtent šiame kontekste mes ir vertinsime komisijos planus dėl e, didesnio bankų sektoriaus konsolidacijos, ypač dėl leidimo atlikti tarp valstybinius jungimusius dėl rizikos pasidalymo, norėčiau atkreipti į Europos indėlių draudimo schemą. Dabar čia turime tikrai labai atsargę poziciją. Jeigu po konsolidacijos ir rizikos pasidalimo didėjai bankai ir, aišku, kapitalo rinkos bus sustiprintos, ar nenukentės dėl to Europos ir regioninės įmonės bei institucijos, galvojant apie tai, atmestumėme panašius pasiūlymus, bet kuriuo atveju galėsime pritarti nemažai daliai siūlomų kompromisų, nes jie juda teisinga kryptimi. Dar atkreipčiau dėmesį į du mums gyvybiškai svarbius dalykus per būsimas dėrybas. Pirma, tolesnis sektoriaus dereguliavimas yra nepriimtinas, čia yra raudonoji linija. Ir nuo to klausimo priklausys, palaikysime pranešimą ar ne, o jeigu mes kalbame apie rizikos mažinimą, tai neturėtumėme galvoti, kaip iš, išvengti e, tariamai valstybės obligacijų e, pavojaus bankų balansui, reikia ieškoti konstruktyvių ir veiksmingų sprendimų, bei ačiū visiems už puikų bendradarbiavimą, dėkui. Ačiū Martinai spontaniškose diskusijose niekas pasisakyti nenori, tai ponė Markėsai, baigiamosios pastabos jums. Ačiū, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū už šiandien išsakytas mintis. Be abejo, tęsime darbus, kitą savaitę vyks kitas šešėlinių pranešėjų posėdis. Viliuosi, kad priartėsime prie baigiamojo kompromiso mes regime kompromisą, norime saugoti mokesčių mokėtojus, apginti vartotojus, mes norime išvengti kitos sisteminės krizės, o tuo tikslu mes norime turėti priemonių, kad nenukentėtų visa eurozona ir Europa. Galų gale turime suvokti, kad tikslas baigti kurti bankų sąjungą, parlamentas čia turi parodyti labai griežtą poziciją, kad kitos institucijos, ypač taryba, suvoktų, kad iš šio parlamento nesusilauks nieko kito, jokių lengvatų, tik reikalavimo baigti kurti bankų sąjungą, mes norime apsaugoti piliečius ir tikrai nemegosime ramiai, kol tas nebus padaryta. Ačiū. Ačiū Jums, ponė Markesai. Aš suprantu, kad pranešėjai tikrai siekia konsensuso ir jis beveik pasiektas, puiku, ypač galvojant apie tai, kad yra beveik 300 pakeitimų, balsavimas Ekon komitete vasario 17-18 dienomis, plenarinė sesijoje greičiausia kova. Dabar 26 punktas, kitų klausimų nėra ir paskutinis pranešimas, kitas mūsų posėdis pirmadienį sausio 27-ąją iki pasimatymo. Viliuosi netrukus pasimaityti su jumis pirmadienį. Dabar saugios kelionės namo ir gero savaitgalio. Viso gero.